Welcome back. Sveiki sugrįžę, prašome susėsti. Man malonu, kad dalyvaujate šiame posėdyje, dar liko darbo. Įvyko apie e, kavos pertraukėlę ir toliau tęsime. Tikiuosi, kad mes suspėsime, turime laiko iki 17.30. Iki to laiko nuo to laiko prasidėjęs paskutinis e, kalbėtojų pasisakymų ratas. Jau matau poną Neverovskį. Matau Europos duomenų apsaugos pareigūno atstovą. Sveiki atvykę. Taip pat matau ir kitų svečių. Sveiki atvykę. Bet pirmiausiai mums teks pereiti prie, sakyčiau, pagrindinės dalies, prie diskusijų, kurios vyks dėl darbo tvarkos taisyklių. Toks šis klausimas. Mes kalbėsime apie pateiktus pakeitimus darbo tvarkos taisyklėms. Norėčiau nubrėžti tokį bendrą kontekstą. Kaip nurodyta e, Jungtinio kontrolės komiteto darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio antrojoje dalyje es parlamentų pirmininkų konferencijoje, kuri įvyks 2017 balandžio 23-24, yra nurodyta, kad Junktinės kontrolės komitetas peržiūrės savo tvarkos, darbo tvarkos taisyklės praėjus dviejams metams nuo steigiamojo posėdžio ir pateiks išvadas apie šią peržiūrą. ES nacionalinių parlamentų pirmininkams, pirmininkų sueigai. Tad e, paskutinis e, jungtinės kontrolės e, komiteto susitikimas įvyko Bukarešte vasario mėnesį. Ir buvo pateiktas terminas teikti pakeitimams. Ir šis terminas buvo 2019 rugsėjo 4. Nurodytam terminui buvo pateiktų 13 pakeitimų dėl Danijos darbo grupės ir tų pakeitimų pateikė Bulgarijos, Rumunijos, Suomijos, Kroatijos parlamentų pirmininkai. Taip pat Jungtinės kontrolės komitetas gavo pakeitimų, kuriais siūloma pakeisti darbo tvarkos taisyklės. Visi gauti pakeitimai ir visi rašiniai pasisakymai yra įtraukti į susitikimo dokumentą. Yra pakeitimų rinkinys dėl Danijos parlamento dalyvavimo. Jūs žinote, kokia yra Danijos sąlyga. Danija pasišalino pati remiantis pagal atitinkamą protokolą, kuriuo yra nustatomos prisijungimo sąlygos prie Lisabono sutarties ir dėl to vyko dėrybos dėl konkretaus Danijos dalyvavimo. Priežiūros, Europolo priežiūros komitete. Tad turint galvoje šios pakeitimus, siūlau tokią procedūrą. Trojka susitarė dėl tokios procedūros ir dėl diskusijų, kuri yra skirta pakeitimų tvirtinimui. E, tiksliau, yra dvi alternatyvos. Tuo atveju, jeigu pakeitimas yra tvirtinamas konsensusu, tai reikš, kad bus pakeistos darbo atvarkos taisyklės. Jeigu nebus konsensuso dėl konkretaus pakeitimo, pakeitimai nepritarta ir tai reiškia, kad darbo tvarkos taisyklėse išliks dabartinis straipsnis. Liks darbo tvarkos taisyklių status quo. Ir tokiu atveju diskusijos pirmadienį ir antradienį reikš procedūros galutinę pabaigą. Pabaigą, kai mes kalbame apie darbo tvarkos taisyklių peržiūrą. Tad siūlyčiau pirmą temą diskusijoms. Pradėsime nuo pakeitimų rinkinio skirto Danijos parlamento dalyvavimui jungtinio kontrolės komiteto veikloje. Ir šį rinkinį atkreiptas yra delegacijų dėmesys mūsų bendrame laiške. Šis pakeitimų rinkinys taip pat buvo paskelbtas ir IPEX svetainėje. Pasiūlytų pakeitimų rinkinys susijęs su Danijos dalyvavimu susideda iš trojkos ir Danijos parlamento tiksliau, e, pasiūlytas tas pakeitimų rinkinys, buvo pateiktas darbo grupiai ir pagal pasiūlymus išeitų, kad Danijos nariai turėtų ribotas tai-, teisės, galėtų dalyvauti susitikimuose, bet neturėtų balsavimo e, teisės. Protokole taip pat būtų e, šiam tikslui įtraukti parengta atitinkama procedūra, kurioje būtų nurodyta e, Danijos parlamento narių dalyvavimo tvarka. Bet kuriuo atveju Danijos parlamento nariai nedalyvautų sprendimų prieimime, tačiau jų pozicija būtų įtraukta į protokolą. Taip pat e, Kai Danija pirmininkautų Europos Sąjungai, komiteto posėdžiai nevyktų Danijoje ir Danija taip pat neskirtų grupės atstovo į Europolo valdybą. Šiai pozicijai pritarė mes abu, pritarėme abu bendra pirmininkiai, turint galvoje visą tą darbą, kuris įvyko iki šiol. Tam, kad paaiškėtų, kokia yra Danijos parlamento pozicija, mes Suteiksime dvi minutės Danijos parlamento atstovui ponui Rasmus Nordvest. Dėkoju trejetui pirmininkams už darbą pastaruosius trejetą metų. Buvo gana sunku rasti gerą sprendimą kad mes galėtume dalyvauti grupės darbe. Danijos parlamentas tikrai padir, padirbėjome gerai ir radome gerą sprendimą. Mes dabar galėsime dalyvauti darbe priežios grupės. Ir konkrečiai norėčiau padėkoti ir darbuotojams Libė komiteto parlamento už jų pastangas rasti spre, ieškant sprendimo dėl mūsų darbo tvarkos taisyklių, taip pat atsižvelgiant į Danijos parlamento norus tam, kad galėtume mes e, toliau dirbti priežios grupėje. Esame labai patenkinti rastų sprendimų. Tikiuosi, kad kitų parlamento atstovai ir Europos parlamentas pritar šiam pakeitimui. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju Danijos parlamento atstovui, ponui Motvistui, už tai, kad jis pristatė e, darbą, vykusi prieš mūsų šios dienos susitikimą. Noriu paklausti, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ar išreikšti prieštaravimą, ar pakomentuoti darbų mūsų rezultatus matau pakeltą ranką. Jūs atsuojate Lenkijos parlamentui. Aš norėčiau šeikšti tam tikrų abejonių. Kas atsitiks, jeigu Danija pirmininkaus? Kas tada E, užims trejeto, vieno iš trejeto narių e, vietą Europolo valdymo struktūrose. Nes paprastai tas trejetas atsakingas už organizavimą veiklos. Mes tuo metu turėsime tik dvi šalis, ar kaip bus tuo metu, kai, kai Danė pirmininkaus ministrų tarybai. Ne, ne visai suprantau. Pagal susitarimą buvusi E, šalis, pirmininkavusi šalis, e, dalyvaus ir prisijungs prie trejato, būtent dėl šio tikslo. Tokia bus e, ypatybė Danijos prisijungimo prie laisvės saugumo ir teisingumo srities veiklos. Tik tai Jeigu žiūrėsime į pirmininkaujančių šalių rotaciją, į ciklą, tai pirmininkaujusi šalis įsijungs ir tada vėl bus trys šalis. Toks praktinis sprendimas. Jeigu niekas neprieštarauja, atrodo, kad niekas ir neprieštarauja, tuomet tvirtiname šį darbo tvarkos taisyklių pakeitimą konsensuso principu. Būtent toks mūsų darbo metodas mūsų grupėje. Sutinkate? Gerai. Noriu pasakyti, kad atitinkamai prieimus mūsų sprendimą turės bus pakoreguotos darbo tvarkos taisyklės ir naujas variantas jų uh, pradeda galioti nuo dabar. Šiandien. Suteiksiu žodį bendra pirmininkiai, kuri pirmininkaus uh, likusiai daliai, uh, per kurią nagrinėsime darbo tvarkos taisyklių pažymus. Norėčiau, kad dabar delegacijos pristatytų pakeitimus. Dvi minutės delegacijai kiekvienai skirsime. Suteiksiu žodį nacionalinių delegacijų atstovams, kad pristatytų pakeitimus palei eilę. Keturi berots kalbėtojai bus. Pirmoji – Niderlandų delegacija. Monika Denpor. Pirmasis pakeitimas – penktasis ir 158 pakeitimas. Gerbiami priežios grupės nariai, man malonu pristatyti mūsų pakeitimą. Keturi tikslai mūsų nuomonė turėtų būti. O užtikrinti skaidrumą, savalaikį darbą, užtikrinti testinumą, konsensusą ir neutralumą atstovavimo. Uh, srityje. Pakeitimai susiję su tuo, kad prieš kiekvieną mūsų grupės sutikimą gautume laiku dokumentus, taip pat turėtų atrasti reikalavimas bendra pirmininkėms pranešti, kodėl, pavyzdžiui, yra atmetami klausimai, jeigu jie atmetami. Mes atsimame tą dalį pakeitimų, kur yra susijusi su maksimaliu laikotarpiu, jo nustatymu, per kurį Europolas turi atsakyti raštų į klausimus. Kodėl? Todėl, kad jau užtikrintas yra e, šešių savaičių laikotarpis Europolo darbe. Dėl atstovų Europolo valdyboje mūsų e, delegacija tesnumo tikslais siūlo 18 e, mėnesių terminą. Patvirtinimas konsensuso turėtų būti pagrindinis būdas, jeigu ne paprasta dauguma turėtų tvirtinti atstovą. Be to, mūsų delegacija siūlo atstovą, kuris siūlo neturėtų būti iš pirmininkaujančių trejato Dėkoju. Bundestagas ir Bundesrato delegacijos atstovė Suzana Mittag. Prašom. Zum, zum Fragerecht, ne? Mhm. Zum, äh, liebe Kolleginnen, Kollegos, Trumpa praktika susijusi su darbo tvarkos taisyklėmis parodė, kad yra prasminga daryti tam tikrus patobulinimus. Jūs kalbėjote ir klausėte apie antrąjį pakeitimą dėl klausimo teisės. Tai yra vienas iš svarbiausių parlamentinių e, kontrolės instrumentų, reiškintis, kad komitetas turi pakankamai informacijos ir taip Visi komiteto nariai gauna e, informaciją, gali panaudoti ją savo darbe. Tad siūlome ketvirtos straipsnio antrojoje dalyje, kai kalbama apie klausimus e, numatyti informacijos platinimą visiems komiteto nariams. E, E, jeigu tai nėra kažkokia tai slapta informacija ir manyčiau, kad dabartinėmis technologijomis galimybėmis tą būtų įmanoma padaryti. Ačiū. Dėkuoju dabar. Jaroslavas Počiol, Čekijos parlamentos tuos trečias ir septintas pakeitimai. Prašom. Dėkuoju už suteiktą žodį. Norėčiau pristatyti mūsų pakeitimus. Jau Bukarešte pristatėme mūsų mintis ir mes manome, kad mūsų atstovai turėtų keistis taip pat, kaip ir pirmininkaujančios šalis, tada galėtų visos valstybės narės e, būti e, atstovaujamos. Taip pat reikia reikia aptarti, kokios bus teigiamos ataskaitos praeitie. Ataskaitos sudarydavo vos vienas puslapis, kuriuose nebūdavo daug informacijos. O dažnai priklauso daug kas nuo valstybių narių delegatų. Ir dar vienas pakeitimas, antras pakeitimas, susijęs su balsavimo procedūrų keitimų mes visuomet e, turėtume siekti konsensuso, tai būtų gal primtiniausias būdas, bet galėtume patvirtinti ir balsavimo tvarką, kuri, pavyzdžiui, kosekė dabar e, naudojamas, jeigu nėra e, konsensuso, tada kvalifikuota dauguma galėtų būti privirtinami sprendimai. Dėkoju. Dabar Bundestago ir Bundesrato pakeitimai Rumunijos delegacijos ir Kroatijos delegacijos kartu. Uh, Jona Konsuelio Florija, Rumunijos parlamento atstovė. Dėkoju, pirmininkė. Mes pritarėme ketvirtajam pakeitimui, ketvirtajam straipsniui, antrai daliai. Ten kalbama apie teisę klausti, teikti klausimus. Mes norėtume, kad būtų numatytas šešių savaičių terminas atsakymams, kuriuos turi teikti Europolas e, mūsų nariams, atsakant į klausimus. Dėl tai klausimų e, tinkamumo. Ne bendra pirmininkė, bet e, trejatas pirmininkaujančių šalių turėtų tikrinti juos kartais geriau, kai tikrina tuos klausimus, vertina keturi, ne du žmonės ir tai suteikia daugiau svorio, legitimumo tiems klausimams. Ir dar norėtume, kad įpekse būtų ir klausimai, ir atsakymai talpinami. Klausimų gali būti daugiau ir pavyzdžiui, nariai galėtų pasitikrinti, ar kažkas kitas nėra jau klausęs panašaus klausimo ir galbūt jau atsakymas bus įpeks. Šiam pakeitimui taip pat pritarė Vokietijos ir Kroatijos delegacijos. Taip pat svarbu, kad tie klausimai būtų visiems komiteto nariams išsiuntinėti kad būtų užtikrintas skaidrumo principas. Kitas pakeitimas, kuriam pritarė trys minėtos delegacijos, susijęs su devinto e, straipsnio penktą dalimi. Tai yra atstovo skirimas į valdybą. Pagal rotacijos principą e, pirmininkaujančių ES ministrų tarybai narių rotacija ir pagal lygybės principą. Mes norėtume, kad kiekviena šalis pirmininkavimo laikotarpiu galėtų skirti narį, kuris dalyvautų priežiūros grupės valdybos, kitaip tariant, darbe. Tam, kad E, nariai galėtų geriau suvokti, kaip vyksta diskusijos valdyboje. Mes matėme, kad penktai straipsnį keičia kitos delegacijos mintis yra ta pati. Penkių mėnesių laikotarpis mes norėtume paprašyti kitų delegacijų pritarti mūsų pakeitimui konsensuso keliu, jeigu to nepavyktų padaryti, būtume pasirengę ieškoti kitų sprendimo būdų. Kaip e, siūlė valdybos pirmininkas, kaip sakė jisai, vienas narys valdyboje yra ir vienas pakaitinis narys iš kiekvienos valstybės narės. Mes siūlome du narius, vieną narį, vieną pakaitinį ir du bendra pirmininkius. Tokiu būdu bus išlaikytas testinumo principas, nes valdybos narystė trunka penkerius metus ir bus laikomasi kitų principų taip pat. numatytų Europolo reglamente. Jeigu abu nariai, pilnateisis ir pakaitinis, dalyvauja Europolo e, sustikime, galės kalbėti tik vienas, bet žinome, kad susidaro situacijų, kai bendra pirmininkiai abu negali dalyvauti valdybos posėdžiuose. Dėkoju. Portugalijos delegacija komisijos atstovė ponė Dasilva. Šeštasis pakeitimas, prašom. Dėkoju. Pirmininkė, kolegos, kalbėsiu portugališkai ir pristatysiu mūsų pakeitimą penktajam straipsniui. kolegos, kaip sakiau, Bukarešte mes pakliuvome į tam tikrą klavietę. Kai svarstėme atstovavimą Europolo valdyboje, Portugalijos delegacija pateikė dokumentus dėl rotavimo principo ir mes siūlome du asmenis du atstovus Europole valdyboje. Juos turėtų skirti e, pirmininkaujantis šalis pusmečiui pagal rotavimo pirmininkaujančių šalių principą. Portugalijos e, parlamentas prašo apsvarstyti tokią galimybę siekiant e, subalansuoto susitarimo tarp visų šalių. Toks būtų mūsų pasiūlymas. Toliau Kipro atstovų rūmai. Ponas Demetris Demetrijų. Dešimtasis pakeitimas. Delegacijos vadovas. Prašom. Dėkoju. Mūsų pasiūlymas dėl penkto straipsnio pagrįstas tuo požiūriu, kur išsakėme Bukarešte vasario mėnesį. Taip pat ir anksčiau, kai buvo svarstamas šis klausimas, mūsų nuomonė atstovas turi būti skiriamas pirmininkaujančios šalies. Jeigu toji šalis tiki testinumu, jo principų ir nori skirti atstovą iš anksčiau pirmininkavusios šalies, viskas gerai. Bet taip pat turi būti galimybė pasiūlyti atstovų bet kokį narį, net ir Europos parlamento narį mūsų argumentuoti. Tokiu būdu uh, pirmininkaujantis šalis E, turės galimybę pasakyti, kas tai būtų. Jie pirmieji galės rinktis ir daug kas pritarė tokiam požiūriu. Aš esu tikras, kad vienbalsiai bus pritarta. Dėkuoju. Pederlepe Riksdago, Švedijos atstovas. 11 ir 13 pakeitimai. Prašom. Švedijos delegacijos vadovas. E, atstovų skirimas į valdybą. Pagal penktąjį straipsnį siūlome įsteigti automatinę tvarką, parenkant e, stebėtojus mūsų grupės Europolo valdyboje. Mes nenorime ilgų procedūrų apie atstovų paskirimą kiekviename posėdėje ir norėtume <laughs> sutaupyti laiko, geriau tą laiką panaudoti e, mūsų pagrindiniams uždaviniams vykdyti. Automatinė tvarka turėtų būti siejama su e, besikeičiančių šalių pirmininkavimu. E, stebėtojas būtų atstovas ir turėtų taip pat pirmininko, bendrapirmininko funkcijas Mes akcentuojame testinumo svarbą, bet mūsų nuomonė svarbiau yra visų nacionalinių parlamentų atstovams suteikti vienos galimybės e, išsakyti savo nuomonę apie užduotis ir taip pat susipažinti su Europolo valdybos veikla tiesiogiai automatinės tvarkos, darbo tvarkos taisyklėse klausimas yra vienas, ir atskirai turėtume kalbėti apie sprendimo prieimimo taisyklės mūsų priežiūros komitete. Dar noriu pristatyti mūsų pasiūlymus dėl įsigaliojimo ir darbo tvarkos taisyklių peržiūros. Mes siūlome keisti nuostatas iš šešto straipsnio pirmojoje dalyje, pagal tai tik praėjus tam tikram laikui įsigaliotų darbo tvarkos taisyklių pakeitimai. Tokiu būdu išvengtume situacijų, kai pakeitimai patvirtinti per susitikimą e, iškart įsigalioja, kaip ir kiti klausimai priimti per tą patį sutikimą. Šeštas straipsnis antra dalis, e, konkretus laikotarpis ir speciali procedūra e, teikti pakeitimams ir svarstyti pakeitimams. Mūsų priežios grupė tik pradeda veiklą ir visai natūralu, kad mes bandome įvairias procedūras savo veikloje uh, ne visuomet žinosime, kai iš karto, kaip kokias turės e, pasiekmes mūsų pasiūlymai. Taigi reikėtų žiūrėti kaip į evoliuciją į darbo tvarkos taisyklių koregavimą. Pavyzdžiui, reikėtų atsisakyti neveiksmingų nuostatų ar jas koreguoti ir e, siūlyti veiksmingesnės. Dėkoju. Kris Peters vicepirmininkas delegacijos Europos parlamento priežios komitete. Dėkoju. Pirmininkė, galiu pasakyti, kad Europos parlamento delegacija e, parengė savo poziciją dėl Europolo valdybos ir toji pozicija yra labai aiški. Nariai turi būti renkami iš pilnateisių narių, įskaitant Europos parlamentą. 18 mėnesių laikotarpių su galimybė pratesti laikotarpį pusmečiui. Niderland, Niderlandų pasiūlymas dėl trečios ramsio antros dalies. E, parlamento Europos delegacija nepritarė tam pakeitimui. Antras pakeitimas, taškas 1a. Parlamento Europos delegacija iš dalies pritarė šiam pakeitimui ir taip pat turime tam tikrų klausimų dėl to, ką kaip reikėtų interpretuoti tam tikrus pasiūlymus. Pavyzdžiui, procedūriniai pasiūlymai, ką, reišk, ką reikštų tas terminas, nes kilo klausimų dėl turinio to naujojo elemento siūloma. Iš dalies galime pritarti pasiūlymui ir e, kas, reikia patikslinti, kas tai yra trečias e, pakeitimas 1.1e. Europos parlamento delegacija visiškai nepritarė šiam pasiūlymui. Bratislavoje balandį 17 metų apie tai buvo kalbama ir mes negalime pritarti tam pakeitimui. Ketvirtasis pakeitimas. 4.2 straipsnis teisė teikti klausimus Europos parlamentas pritarė dalims iš principo pasiūlymo, bet galbūt nereikia keisti e, darbo tvarkos taisyklių, kadangi egzistuoja gairės. Praeitą savaitę jos buvo išsiuntinėtos visiems nariams ir labai daug elementų yra e, gairėse ir galbūt nereikia atitinkamai koreguoti uh, taisyklių penktasis e, pakeitimas 5.2 e, delegacija Europos parlamento iš principo dalims pritarė pasiūlymo, bet nepritarė formuluotė. Ir paskutinis e, dalykas 13. Pasimis šeštas straipsnis baigiamosios nuostatos Europos parlamento delegacija nepritarė pakeitimui, kurį siūlo Švedija. Tokia yra pirmininkė Europos parlamento delegacijos poziciją. Several... Dėkoju. Išklausime keliose pasisakymus dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimų. Jei delegacijos norėtų ką nors pasakyti, gali tą padaryti. Kiekviena delegacija skiriama po dvi minutės. Iš viso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 Dėkoju. Gegužės šeštos, šeštą dieną buvo, buvo prašytas laiškas. Mes paprašėme, kad jūs mūsų prašymus atratumėt į šiandienos posėdžio darbo tvarkę. Tai buvo padaryta, taigi dėkojame jums už tai, kad jūs padėjote būdėgiam Bulgarijos ir Rumunijos delegacijoms, kurios taip pat prisidėjo prie mūsų bendro darbo. Mes e, stengiamės apibriežti įgaliojimo trūkmę ir tikimės, kad galima bus tai padaryti konsensuso principu. Toliau norėtumėm pasiūlyti, kad atstovas užimsintis pareigas būtų iš tos valstybės narės, kuri ruošia bendrąją pirmininkaujančių valstybių trejato programą. Dėkuoju. Thank you. And then Ceksena. Uh, Dėkuoju. Miroslav Nanutel toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galiu patvirtinti tai, ką pasakė ponas Bžoch iš e, kolega iš Čekijos e, parlamento. priežiūros grupiai galėtų savauti gal ne, ne tik pirmininkas, e, Siūloma, kad toks atstovas dirbtų 18 mėnesių, bet mes manome, kad 12 mėnesių laikotarpis būtų e, labiau primtinas. Be to mes manome, kad darbo tvarkos taisyklės turėtų būti panašios į Kosako darbo tvarkos taisyklės. Ir taip pat tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl visų pateiktų pakeitimų. Ir tikiuosi, kad mums ta, e, pavyks sprendimus priiminėti daugumos principų, o ne, kokiu, o, visuomet pavyks susitarti ir nereikės sakyti daugumos principą, atsiprašau. Toliau. Ponas Kalan, Airijos delegacija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pranešti Jums apie tai, ką Airijos delegacija mano apie mūsų priežiūros grupės atstovo vald... Europolo valdyboje rinkimų. Žinome, kad e, apie tai buvo daug kalbėta ir e, mūsų da, teisingumo da, komitete mes daug apie tai kalbėjome, Airijos parlamente ir visi vienbalsiai susitarėme, kad e, priežiūros grupės atstovas valdyboje turėtų būti skiriamas valstybių narių, kurios šiuo metu pirmininkauja, valstybės narės, kuri pirmi, pirmininkauja Europos Sąjungai, parlamento ir įgaliojimų trukmė turėtų būti šeši mėnesiai, numatant galimybę tam tikrais atvejais pratesti tą terminą. Tuo atveju, jei pirmkaujantį valstybę tam ne, a, manys, kad tai yra reikalinga. Mes manome, kad tai būtų protingas racionalus požiūris, nes jis e, suteikia kiekvieną valstybę narį įsiųsti savo atstovą į valdybą. Tai yra skaidrus požiūris, be to jis leistų valstybėms narėms planuoti savo veiklą nacionalinėms delegacijoms. Dėkuoju. Um... Dėkoju. Toliau Slovenijos nacionalinės asamblėjos delegacija taip pat norėjo pasisakyti, bet panašu, kad jų atstovų salėje nėra. Teisingai. Na kągi, galime tęsti darbą. Ir mes galime dabar aptarti siūlomus e, darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. Ponas Apel iš Lenkijos paprašė žodžio. Prašome. Žodis jums. E, Dėkoju. Aš manau, kad Europolas turėtų veikti ne vien veiksmingai, bet ir skaidriai. Mes pritarėme visiems pakeitimams, ypač tiems, kuris reikalaujama, kad visi pranešimai būtų persinčiami kuo skubiau tiems asmenims, kur, kuriems yra skirti. Be to manome, kad Europolas turėtų veikti skaidriai ir kad visi, reikia užtikrinti, kad asmenys, kurie vadovauja šią organizaciją, turėtų laiko tinkamai susipažinti su organizacijos ypatumais. Todėl mes palaikome 18 mėnesių įgaliojimo trukmę. Po to Vokietijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ketvirtos straipsnė pirmoji dalis. Norėtumėm, kad kontrolės komiteto nariai, tai yra mes, galėtume pateikti pasiūlymus dėl darbo atvarkės projekto. Kai mes kalbame apie tam tikrų darbo atvarkės klausimų įtraukimą ar išbraukimą ir kad turėtumėm laiko tą daryti likus dviems savaitėms iki posėdžio. Taip pat norėtumėm galimybės vykstant diskusijoms pakeisti darbo atvarkę. Pavyzdžiui, jeigu pasidaro aišku, kad posėdžio pabaigoje dar liko svarbių klausimų, bet daugelis narių dėl skrydžių išvykę ir tuomet siūlytumėm tokį vieną paskutinių darbo atvarkės klausimų perkelti į darbo atvarkės e, darbo pradžią. Siūlytumėm sudaryti galimybės dėl to balsuoti. Mes, kontrolės komiteto nariai, norėtumėm turėti daugiau galimybių keisti darbo atverkę, dėl to ir teikiame pasiūlymą e, dėl ketvirtos straipsnio pirmos dalies. Then... Dėkoju. Toliau Europos parlamento atstovė, ponė Deilį. Jos nėra salė, tuomet Estijos atstovas, ponas Lanet. Ačiū, ponė pirmininkė. Estija siūlys už tai, ką. Ka dėl e, mūsų atstovų valdyboje ir dėl jų įgaliojimų trukmės. Mes manome, kad e, tas atstovas turėtų būti viena e, iš, vienos iš trojkos narių ir jo įgaliojimų trukmė turėtų būti 18 mėnesių. Kodėl? Todėl, kad Reikia užtikrinti, kad tas asmo, kuris bus paskirtas, turėtų pakankamai laiko įsiaiškinti, kaip veikia valdyba, nes tik tai taip jis gal, ar jį galės veiksmingai joje dirbti. Mister... Dėkoju. Toliau ponas Karakul iš Graikijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes manome, kad mūsų priežiūros grupės atstovas valdyboje turėtų turėti galimybę mums teikti visą informaciją. Da, kalba eina apie labai da, da, konkrečius dalykus, susijusius tam tikrą specializaciją. Uh, ir reikia užtikrinti, kad jis būtų tinkamai kvalifikuotas. Kaip Graikijos delegacijos atstovas, aš manau, kad 12 mėnesių įgaliojimų trukmė yra visiškai primtina, nes reikia tikėtis, kad ten paskirtas žmogus ir taip jau bus pakankamai kvalifikuotas ir Taip pat jis galės tinkamai informuoti priežiūros grupę apie valdybos veiklą. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su e, sprendimų prieimimu. Kitaip tariant, ar reikia sprendimus priiminėti e, konsensuso pagrindu ar daugumos, ar taikyti daugumos, e, balsų daugumos principą. Be abejo, sutarimas, konsensusas yra nepaprastai svarbus ir to, jo reikia visuomet siekti. Bukarešte Mes kalbėjome apie tai, kad visuomet reikia da, diskutuojant siekti, e, pasiekti sutarimą. Tačiau tais atvejais, kai nepavyksta susitarti, tuomet gali tekti balsuoti ir tokiu atveju sprendimai gali būti priimami taikant trijų ketvirtadalių kvalifikuotos daugumos principą, taip kaip yra daroma Kozakė. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Zabatauskas iš Lietuvos. Prašome. Oh, sorry. Lietuvos delegacija siūlo palaikyti vis tik tai 18 mėnesių terminą, kad, kurio pask paskirti atstovą valdyboje, kadangi vis tik yra labai svarbus trejeto įtraukimas į Europolo e, priežiūros grupės veikloj valdybą, siekiant užtikrinti tos veiklos testinumą. E, nelabai suprantamas siūlymas dėl 12 mėnesių, kadangi klausimas iškart kyla, o kuri, kurie tada bus? Ar tie, kurie, aišku, tie, kurie dabar pirmininkauja, ir tie, kurie pirmininkavo prieš tai, atpininkaus vėliau. O šešių mėnesių laikotarpis iš tikrųjų yra per trumpas, nes tada, na, to testinumo tikrai nebus, tai mes palaikom 18 mėnesių laikotarpį. Thank you, dear members. Dėkoju, dėkoju visiems gerbėms nariams. Dėkuoju už visus jūsų pasisakymus ir pakeitimus. Tęsime diskusiją rytoj. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie keitimosi nuomonėmis su ponu Vyverovski. Jis yra Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas. Ir taip pat galėsime pabendrauti su profesoriumi François Pellegrini, kuris uh, pirmininkauja Europolo bendradarbiavimo valdybai. So please, if you may. Dabar pereiname prie paskutinės šios popietės ir vakaro dalies prieš prieimimą. 7 vakaro mes e, dalyvausime prieimime Europos istorijos namuose, bet prieš tai dar liko darbo. Mes kalbame apie Europos duomenų apsaugos e, pareigūno ataskaitą. Ir mes kalbame apie Europolo bendradarbiavimo valdybą. Čia prie mūsų prisijungė ponas Viviorovskis, Europos duomenų apsaugos priežiūros valdybos e, E, pareigūno padėjėjas ir taip pat ponas profesorius Fransuas Pelegrinė. Prašyčiau jūsų visų dėmesio, dėmesio. Noriu padaryti vieną dalyką, kurį privalau padaryti kaip Libe komiteto pirmininkas, ne, nes pirmasis viešasis Įprastinis posėdis įvyko po vasaros atostogų, o per vasaros atostogas įvyko vienas nepaprastai liūnas dalykas. Mes sužinome apie tai, kad pasitraukė Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojas, ponas Giovanis Butarelis, kuris šį darbą dirbo pastaruosius penkerius metus. Tad uh, iš pradžių jisai dirbo Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojo asistentu, po to pats buvo prižiūrėtojas ir pareigūnas. Ir jisai nuolatos dalyvavo mūsų posėdžiuose, jisai nuolatos keitėsi nuomonėmis su mumis. Ir jis buvo tos institucijos atstovas, kuriai rūpi duomenų apsauga, privatumas, e, ryšių slaptumas. Ir jisai gynė pagrindinės Europos piliečių teisės visose institucijose, taip pat ir čia, vadovaudamasis e, pagrindinių teisų hartyje. Dėl to norėčiau paprašyti minutės tylos pagerbiant Giovanni Butarelį, kuris dirbo savo darbą iki pat paskutinės minutės. Savo gyvenimo minutės. ir jisai sugebėjo darbą dirbti veiksmingai, nors ir buvo paveiktas lygos, lygos, kuri taip liūdnai atėmė jam gyvybę. Tad mes Bruselėje vykusioje konferencijoje taip pat jį pagerbėme, tad aš norėčiau paprašyti tylos minutės prieš perinant prie kito darbo atvarkės klausimo. So so Visiems dėkoju. Dėkoju už šią e, tylos minutę, už pademonstruotą pagarbą. Ir dabar einame prie kito darbo atverkės klausimo. Pasiklausysime abiejų savo pranašėjų. pono Vievorovskio, pareigūno asistento ir profesoriaus Pelegrinio. Norėčiau priminti, kad Europos duomenų apsaugos uh, pareigūnas yra ta institucija, kuri užtikrina ir stebi, kaip įgyvendinamas Europolo reglamentas, įskaitant ir pagrindinės piliečių teisės, pirmiausiai tų piliečių, kuriuos veikia duomenų tvarkymas. O Europolo bendradarbiavimo valdyba yra patariamoji institucija, kuri apjungia nacionalinės priežiūros institucijas ir Europos duomenų apsaugos pareigūno instituciją teikdama e, rekomendacijas. Bendradarbiavimas tarp Europolo ir Europos duomenų apsaugos pareigūno bei bendradarbiavimo valdybos vyko iki šiol sklandžiai. Pas, kaip kad girdėjome tą liudijant praėjusiame posėdėje vasario mėnesį. Tad mes kalbame apie labai svarbų duomenų tvarkymą ir išklausykime pranešimo susijusio su pastaraisiais šešių mėnesių darbais, bendradarbiavimu. Pirmiausia, išklausysime pono Vievorovskio, o po to kalbės ponas Pelegrinis. Bus galimybė užduoti klausimus ir juos atsakyti. Tad siūlyčiau užduoti savo norą pasisakyti čia, įtraukti raštu Ir po prezentacijos mm, galėsite pasisakyti. Tad ponui Vėverovskijui galvoju, kad e, galėčiau skirti 12 minučių, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, garbus nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai, man privilegija ir garbė pateikti Jums ataskaitą apie veiklą vykstančią, vykusią pastaraisiais penkiais mėnesiais po paskutinio mūsų susitikimo. Nors nenorėčiau to daryti pats, būčiau norėjęs, kad mano bičiulis Giovannis Butarelli būtų pasisakęs, kaip kad paprastai darydavo per šios grupės susitikimus. Dauguma dalyvavusių grupės susitikime čia yra, bet taip pat matau ir naujų narių, matau naujų Europos parlamentarų. Tad norėčiau dar sįki pabrėžti, kad Europos asmens duomenų e, priežiūros pareigūnas, jisai sprendžia visus klausimus susijusius su duomenų tvarkymu Europos institucijose ir agentūrose pagal atitinkamą reglamentą, kuris yra numatytas ES institucijoms ir šiuo konkrečiu atveju yra dar speciali reglamento dalis, reglamento skirto Europolui dalis. Tuo pat metu mes darbą atliekame kartu su nacionaliniais e, asmens duomenų pareigūnais stebėsenoms institucijomis, kadangi dauguma duomenų mus pasiekia iš nacionalinio ligmens. E, ir pirmiausiai yra tvarkomi nacionaliniu lygiu. Tad daugeliu atveju šis darbas vyksta nacionaliniu lygiu. Tad mes kalbame apie šiuos du lygmenis ir kalbame apie tai, kad nuo 17 metų gegužės pirmosios mes visi kartu imamės bendros veiklos. Tad labai ačiū Jums už pagarbą, kurią parodėte Giovanniui Butarelį. Jo darbas, norėčiau patikinti, bus tęsiamas mūsų institucijoje. Tai yra numatyta ir ES institucijų reglamente. Aš buvau e, išrinktas tai pačiai kadencijai, kaip ir Džiavenis Butarelis, iki gruodžio 5 dienos, o nuo 19 gruodžio 5 bus išrinktas. Uh, taryboje naujas pareigūnas. Kai mes kalbame apie duomenų tvarkymą teisės saugos srityje, tai yra visai žinomas jums aspektas, tad aš nenorėčiau jų kartoti atskirų aspektų, bet norėčiau pabrėžti tai, kad vis daugiau duomenų, daugiau išteklių mus pasiekia dėl teisėjai saugos institucijų veiklos. Informacinės technologijos, jos darosi sudėtingesnės, Aišku, IT informacinės sistemos, kurias naudoja Europolas, tuo pat metu tarnauja pačiam Europolui ir siekiant jo tikslų, bet taip pat sudaro sąlygas policijos tarnybų ir teisės saugos tarnybų bendradarbiavimui valstybėse. Tad tai yra tos dvi tos pačios monetos pusės. Bendradarbiavimas su koordinavimo valdyba, uh, E, kurią pristatys ponas Pelegrinis, leidžia mums vykdyti veiklą visais lygmenimis. E, per pastaruosius mėnesius veikla pati svarbiausia gali būti išskaidyta į dvi dalis. Tai yra bendradarbiavimo ir stebėsenos veikla. Koordinavimo veikla susideda iš praktiškai kasdienės bendradarbiavimo veiklos su Europolu ir komandų tomis komandomis, kurios tiesiogiai dirba su duomenų apsauga ir tų kolegų, kurie dirba su informacinėmis e, duombazėmis, kurias naudoja Europolas. Pagrindinė veiklos struktūra reiškia, kad kas mėnesį vyksta susitikimai, juos organizuoja EDPS ir Europolas, o taip pat per tuos posėdžius mes mėginame numatyti atitinkamus aspektus, kurie bus aktualūs ateinančiom savaitėm. Stebėsenos institucijos vis dėlto, ar stebėsenos veikla, ji pareikalauja iš mūsų daugiau veiklos, nes mes kalbame apie informaciją, kurią turi pateikti Europolas e, priežiūros institucijoms. Informacija gaunama iš operatyvinės veiklos e, dėl galimų duomenų tvarkymo pažeidimų ir dėl galimų duomenų perdavimų trečioms šalims. Mes kalbame apie įvairius projektus, analitinius projektus, kurie sudaro Europolo veiklos pagrindinę dalį. Ir kiekviena operatyvinės analizės dalis susijusi su tokiais aspektais kaip vaikų pornografija, organizuotos nusikalstamos grupuotės, prekyba narkotikais ir kiti aspektai. Ir Europa, Europolas kiekvieną kartą turi informuoti e, apie duomenų pakeitimus EDPS kiekvienu atveju, kai reikia keisti duomenis. Ir tai yra nurodyta reglamente, kad šis darbas turi būti daromas per protingą laikotarpį. ta informacija turi būti perduodama nedelsiant iš Europolo. Perdavimas duomenų trečiosiam šalims. Nėra operatyvinių susitarimų dėl apsikeitimo, bet išimtiniais atvejais tai yra galima daryti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie paramą tam tikrose tyrimuose, kai kalbame apie duomenų perdavimą už Europolo ribų, ŽS ribų ir tuomet apie tai taip pat turi būti informuojamas asmens duomenų pareigūnas. Mes siekiame padėti Europolui, vykdant pagrindinę institucijos veiklą. Vyksta konsultacijos. Ir tokių konsultacijų pavyzdžiai pastaraisiais mėnesiais yra tokie. E, Tai yra Europolo bendradarbiavimo modelių susitarimai, kalbant apie ne asmens duomenų, nesmens duomenis ir apsikeitimą jais ir tokiais atvejais Europolas gali pasinaudoti išimtimi pagal Europolo reglamento 25 straipsnį. Nuo 2019 kovo mes mėginame įvertinti visus įmanomus scenarius susijusius su Brexitu, Brexitu įskaitant ir nepageidautiną e, pasitraukimą, tai yra pasitraukimą be sutarties, nes dėl to kiltų problemų dėl e, prieigos Europolui prie duomenų, o taip pat ir Junktinės karalystės struktūrų prieigos prie duomenų. Mes galvojame apie tokius e, išeitis, kurios būtų veiksmingos nuo pat pirmos pasitraukimo dienos, be jokios abejonės Tokio bendradarbiavimo taisyklės yra rengiamos Europole ir Europolo valdyboje, bet mes taip pat mėginame talkinti ir šioje srityje. Kitas tokio bendradarbiavimo pavyzdys, kai kalbame apie konsultacijas su pareigūno institucija, tai yra finansinės žvalgybos skyriai ir ryšys kalbant apie, ar ryšių nustatymą, kalbant apie įtartinas finansinės transakcijas, siekiant užkirsti kelią ir kovoti su pinigų plovimu. Yra organizuojami mainai per FUNET tinklą, kurį tvarko pats Europolas Mes aptarėme dabartinius sprendimus ir būsimus pasiūlymus pačioje institucijoje, o taip pat ir su pareigūnų institucijomis valstybėse narėse, kadangi nustatėme rimtų skirtumų dėl to, kaip yra interpretuojama savoka įtariamasis. Kalbant apie tų žmonių asmens duomenų tvarkymą, bet galvoju, kad ponas Pelegrinis apie šią problemą pakalbės savo prezentacijoje. Mes kalbame apie iš ankstinės konsultacijas, kai kalbame apie uh, duomenų tvarkymą pagal naująjį uh, reglamentą kai turi būti parengtas e, poveikio vertinimas prieš tvarkant duomenis. Ir kalbant apie tokias situacijas, turi įvykti iš ankstinės konsultacijos su mūsų institucija, iki šiol jų įvyko šešios šiais metais. Nuo šių metų rugsėjo Dėl Europolo prieigos prie PNR duomenų reikėtų pasakyti, jog pagal PNR direktyvą tokia prieiga prie duomenų yra numatyta. Mes taip pat galime pradėti tyrimus savo iniciatyvą, tais klausimais ar atvejais, apie kuriuos mes sužinome. Ir iki šiol, 19 metais, pradėjome keturis tokio pobūdžio tyrimus. Skundai. Turiu pripažinti, jog esu nustebęs dėl skundų skaičiaus, kuris mus šiandieną pasiekia. Kol kas gavome tik tai du priimtinus skundus, dėl kurių pradėtas tyrimas mūsų biure. Ir galiausiai inspekcijos, ir tai yra paskutinė mano prezentacijos šiandieną darbas, tai yra mūsų veiklos šerdis kai kalbame apie priežiūrą. Mes atliekame išsamius auditus, kai kalbame apie teisinius, apie techninius duomenų tvarkymo aspektus. Iki šiol įgyvendinome tris metinės inspekcijas ir praėjusi įvyko birželį dokumentai Dokumentuose mes susitelkėme ties tokių duomenų tvarkymų kaip terorizmo srityje, neteisėta veikla, duomenų plovimas, neteisėta veikla tamsajame tinkle. Kitas dalykas yra duomenų perdavimas trečiosiam šalims ir nauja praktika valstybėse narėse, kai daugiau informacijos yra siunčiama Europolui ir atitinkamos iš to išplaukiančios pasiekmes, kai kalbame apie tai, kad e, tokiu atveju nacionaliniu lygiu teisės saugos institucijos gauna daugiau informacijos, kai vykdo baudžiamuosius tyrimus. Be kita ko, mums rūpi ir ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimas. Kartu su nacionalinių institucijų atstovais mes vykdome bendrą darbą, inspekcijos ataskaita yra siunčiama Europolo vykdomai direktoriai ir taip pat yra ta ataskaita siunčiama koordinavimo valdybai. Dar vienas dalykas tai yra tikslinės inspekcijos, kai kalbame apie teroristų finansavimo atsiekimo programą. Tai yra susitarimas su JAV ir tos inspekcijos ta inspekcija įvyko šių metų vasario mėnesį. Taikymo sritis yra vaidmens nustatymas Europolui pagal atitinkamą susitarimą, kur kalbama apie paklausimų patvirtinimą kai kalbame apie vadinamąjį SWIFT, Europolas neturi prieigos prie komunikacijos ir prie užklausimo. Mes pateikėme aštuonias rekomendacijas, kaip galima būtų patobulinti patvirtinimo metodologiją, kurią operuoja Europolas. Ataskaita e, iš pradžių buvo slaptos informacijos, į jų secret žyma buvo nustatyta šią ataskaitai turint galvoje lūkesčius, kurių turėjo partneriai iš JAV, bet galiausiai ta žyma buvo panaikinta ir galiausiai šią ataskaitą per ateinančias dienas bus paskelbta mūsų tarnybos svetainėje, išskyrus vieną rekomendaciją, ji nebus paviešinta, nes nusprendėme, kad ji turėtų išlikti kaip slapta informacija dėl atitinkamų techninių aspektų pobūdžio. Tad mes e, atidžiai stebėsime, kaip rekomendacijos bus įgyvendintos, tos rekomendacijos, kurias patvirtiname po šios, šio patikrinimo. Pastaraisiais e, mėnesiais tokia vykusi veikla, bet aš aišku lauksiu jūsų klausimų, jeigu tokių kiltų dėl vykusios veiklos. Dėkoju. Dėkoju, ponė Virus. Dabar išklausysime Europos bendarbiavimo valdybos E, pirmininkės Pelegrinį. 12 maždaug minučių kviečiu pasisakyti. Atsiprašau, pirmininko, ne pirmininkės. Dėkui, pirmininkė. Pirmininkai, nacionalių parlamento atstovai, e, gerbiami pareigūnai, Man labai malonu pristatyti Jums naujausią mūsų veiklą, taip pat pakalbėti apie ateitį, kurią planuoja Europolo bendrabiavimo taryba. E, pristatysiu e, situaciją susiklošusią po mūsų paskutinio sutikimo vasario mėnesį. Kaip žinia, įsigaliojus e, Europolo reglamentui Europos duomenų apsaugos pareigūnas. E, yra atsakinga institucija, kuri turi įvertinti Europolo e, duomenų apdorojimo teisėtumą. Mes palaikome e, bendradarbiavimą su nacionaliniais duomenų apsaugos pareigūnais ir tas bendravimas yra esminės svarbos e, Noriu taip pat paminėti Europolo reglamento 45 straipsnį, kuri įsteigiama bendradarbiavimo Europolo valdyba. Ja sudaro Europos duomenų apsaugos pareigūnas ir nacionalinės duomenų apsaugos institucijos. Ir 44 ir 45 Europolo reglamento straipsnis taip pat e, nusako sąlygas bendradarbiauti uh, E, val, veikti bendarbiavimo valdybai ir mūsų tikslas užtikrinti, kad Europolo e, vykdomas duomenų apdorojimas atitiktų e, tas taisyklės, kurias patvirtino teisėkuros proceso dalyviai. Kalbant apie uh, veiklą. Mes, veiklą mes palaikome ryšius su nacionaliniais ekspertais, jie dalyvauja bendrose inspekcijose, kurias e, organizuoja duomenų apsaugos e, pareigūnas Europole. Ir taip pat e, nacionaliniai duomenų apsaugos pareigūnai tokiu metu e, būdu įgyja žinių ir paskui gali atlikti savo ruoštų inspekcijas ir atsiranda Europos masto ekspertinių žinklų, e, žinių tinklas. E, susitinka valdyba kas pusmetį, paskutinį kartą susitikome 19 metų, gegužės 8 dieną ir mes patvirtinome veiklos ataskaitą 2018-2017 metų veiklos ataskaitą, taip pat atnaujinome savo darbo programą 18-20 metams. E, tuose e, dviejose dokumentuose yra mm, apibendrinta buvusi, dabartinė ir būsima veikla. Dabar norėčiau paminėti kai ką iš tos veiklos aspektų. Neseniai mes pateikėme savo išvadas dėl dviejų tarpusavyje susijusių E, klausimų. Šiuo metu vasario mėnesį išsakėme nuomonę dėl ETS Europos sekimo sprendimų projekto, kuris leidžia e, informuoti apie riziką, e, kai neteisingai keičiamasi e, tarp valstybių geolokacijos duomenimis. Ir e, kalbėjom, išsakėme savo nuomonę dėl to, ar reikia e, teisinio pagrindo. E, tą reglamentuoti šiai sričiai. Taip pat šį mėnesį mes išsakėme nuomonę apie e, operatyvinių duomenų keitimasi ir apie e, dėl to, kad kai kurios kategorijos duomenų, kuriais keičiamasi, netitinka Europolo įgaliojimų. Mes e, siekėme užtikrinti teisinę pagrindą operatyvinėms priemonėms, uh, E, taip pat priderinti laikinas teisės saugos priemonės e, ir užtikrinti teisės asmenų, kurių asmens duomenys yra naudojami ir apdorojami. Taip pat e, mes vertiname, ar Europolo užduotis atitinka įgaliojimus, kuriuos apsprendė teisės aktų prieimėjai pakankamų įgaliojimų ir priežios klausimas nėra e, siauras klausimas, atsiranda naujos informacinės sistemos. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie etijas, e, tai yra e, kelionių informacijos ir leidimų sistema arba atvykimo išvykimo sistema. Iš E, siekiama, galvojama apie sujungimą tam tikrų sistemų ir e, tai apimtų Europolo informacijos sistemą. Tarpusavio saveikumas, e, sujungimas sistemų savo ruoštų yra duomenų apdorojimas ir dėl to šiai veiklai taip pat reikia skirti deramą priežios dėmesį. Europos duomenų apsaugos valdyba e, taip pat yra labai svarbi struktūra, kuri atsirado įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Ji padeda užtikrinti bendradarbiavimą dermą tarp visų suinteresuotų struktūrų. Atsirado nauja struktūra ir Dėl to e, galima integruoti laikinas priežiūros bendradarbiavimo grupės į ES informacijos sistemas. Kalbu apie muitinės informacijos sistemą, Eurodax sistemą, Schengeno informacijos sistemą, vizų informacijos sistemą ir tas visas sistemas galima apjungti į vientisą sistemą. E, ir koordina, priežios koordinavimo veikla e, atsirado uh, E, peržiūrėjus reglamentą 452001. Taip pat atsirado ir įvairių vidinių taisyklių. Galime kalbėti apie naują integruotos priežiūros e, modelį, kuris visiškai pradės veikti iki šių metų pabaigos. E, mūsų bendarbiavimo grupė mano, kad ateityje į visus priežios procesus reikėtų dar įvesti daugiau e, nuoseklumo. Kalbame apie ES informacijos sistemas ir jų priežiūrą. Ir reikia, kad integracija taptų realybė. Ir e, mes suprantame, kad e, kol visos sistemos bus integruotos, užtruks, nes norime, kad galiausiai e, sistemos funkcionuotų sklandžiai ir veiksmingai. E, taip pat mes norime, kad toje visoje sistemoje būtų galima užtikrinti galimybę naudotis teisėmis ir mes daug galvojame savo darbuose apie visuomenę. Pavyzdžiui, parengta speciali informacinė medžiaga, kaip kad um, specialus leidinukas žinok savo teisės. E, tokiu būdu užtikrinama, kad žmonės galėtų naudotis savo e, teisėmis. E, taip pat galima būtų pagalvoti apie bendrą portalą, kuriame būtų skelbiama visa informacija ir kuriame būtų galima sužinoti apie visas e, teisės. E, mūsų valdyba e, norėtų taip pat dalyvauti tokime projekte su duomenų priežios pareigūnų, kad būtų galima užtikrinti veiksmingas ir kokybiškas paslaugas. Dar vienas vis svarbesnis, e, vis didesnė svarbai gaunantis dalykas yra keitimasis duomenų tarp Europolo ir trečiųjų šalių. Iki šiol Europolas e, yra sudaręs nemažai bendravimo sustarimų ir uh, Pagal juos galima keistis su aštuoniomis trečiomis šalimis asmens duomenys, pavyzdžiui, Albanija, Australija, Bosnija, Hercegovina, Kanada, Kolumbija, e, Gruzija, Islandija, Lichtenšteino, Moldova, Monaku, Jotkalnyje ir Šiaurės Makedonija. Europolo reglamento 25 straipsnio ketvirta dalis numato e, galimybę Europos komisijai peržiūrėti visus bendarbiavimo susitarimus e, sudarytus su trečiosiomis šalimis iki 21 metų. Nors visos šios e, šalyse patvirtinusios įstatymus dėl duomenų apsaugos ir turi daugiau ar mažiau nepriklausomas duomenų apsaugos institucijas, vis tik tai labai svarbu e, užtikrinti, kad peržiūrėti e, bus sustarimai kaip galima greičiau dėl įvairių priežasčių. Pirmiausiai dėl to, kad asmens duomenų keitimas su tomis šalimis turėtų nenutrūkti po numatyto termino. Bet taip pat reikia vykti visas ES duomenų apsaugos taisyklės. Antras dalykas, 17 e, metų gruodžio 10 dieną komisija patvirtino 8 rekomendacijas tarybos sprendimams, e, suteikiančias įgaliojimus pradėti dėrėtis dėl tarptautinių sustarimų tarp ES ir 8 trečių šalių e, artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje - Alžyru, Egiptu, Izraeliu, Jordanija, Libanu, Maroku, Tunisu ir Turkija. Tokie tartotiniai susitarimai sukurs būtiną teisinį pagrindą keistis asmens duomenys tarp Europolo ir tų trečiųjų šalių institucijų, kovojant su rimtais nusikaltimais ir terorizmu. Galiausiai 18 metų Birželio ketvirtą dieną taryba patvirtino sprendimus, kurie leidžia komisijai pradėti darybas su kiekviena iš tų trečiųjų šalių. Mūsų valdyba mano, kad tie įvykiai yra galimybė Europos komisijai apibriežti, parengti bendrą sustarimų e, struktūrą, kuri leistų taikyti aukščiausius duomenų apsaugos standartus, kurie numatyti e, direktyvoje 2016-680. Tokia struktūra būtų taikoma e, kaip pagrindas ir e, bus galima priderinti mechanizmus kiekvienam susitarimui, taip pat bus numatyta periodinė peržiūra, vertinimai tam, kad būtų galima įvertinti ir operatyvinius Europolo poreikius ir e, įvertinti, kaip laikomasi duomenų apsaugos principų. E, mūsų valdyba e, savo raštu kreipėsi į komisiją šių metų rūpjūčio 19 dieną ir jame išreiškė savo pasirengimą bendradarbiauti su komisija šioje svarbioje veikloje, baigdamas, kaip ir pateikdamas ankstesnę ataskaitą, aš noriu pasakyti, kad Europolo bendradarbiavimo valdyba yra pasirengusi vykdyti visus savo uždavinius ir dirbti atvirai, skaidriai ir taikyti duomenų apsaugos sistemą realiai ir e, dirbti taip, kad tai būtų naudinga ir agentūrai, ir duomenų subjektams. Mes esame patenkinti e, priežiūrą, kurią vykdo jungtinė parlamentinė priežiūros grupė ir e, esame pasirengę teikti Jums informaciją ir, jeigu reikės, pagalbą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar mes galime pradėti diskusiją. Kiekvienam norinčiam pasisakyti suteikime daugiausia po uh, dvi minutės ir po to ponas Viverovskiai ir profesorius Peregriniai galės apibendrinti diskusiją, sureaguoti į pastabas. Ponas Preja iš Europos parlamento, prašome. Dėkoju. Aš turiu kelis klausimus. Ir pirmiausia, kreipiuosi į Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnų pavaduotoją. Mes žinome, kad duomenų apsauga yra didelio masto priežiūros operacija, nesekamas kiekvienas mūsų veiksmas. Ir žinome, kad kai buvo pradėta kalbėti apie duomenų apsaugą, apsaugą buvo kalbėta apie tai, kad e, ji turėtų būti taikoma visiems, visiems gyventojams, išskyrus tam tikras profesijas. Pavyzdžiui, gal jūs prisiminate metrikų seminarą ir gal jūs pris, galėtumėt ką nors apie tai pasakyti. Kaip jums atrodo tas faktas, kad e, tam tikroms profesijoms nėra taikomas tas reikalavimas, prieštarauja Europos teisingumo teismo sprendimui, pagal kurį yra numatyta, kad būtina užtikrinti, kad kiekvieną kartą, kai duomenys apie kokį nors asmenį yra e, saugomi ilgą laiką, turi būti aiški, aiškus rodimas, kad jis yra padaręs nusikaltimą su tuo susijusi. Toliau, Libė komitetas neseniai sužinojo, kad JAV saugo duomenis, kurias gauna pagal susitarimą su Europos Sąjunga ir neištrina jų, todėl, kad atitinkamos institucijos nepraneša apie tai, kad baigtas jau koks nors tyrimas. Ką jūs pasiūlytumėt, ką galima būtų padaryti, norint spręsti šią problemą? Ir kodėl komisija padarė išvadą, kad iš tikrųjų da, jo, tokie veiksmai neprieštarauja galiojančiam susitarimui, nes aš to nesuprantu. Uh, Dėkoju toliau ponia Amitak iš Vokietijos delegacijos. Prašome. Ačiū už tai, kad galiu užduoti klausimą. Iki 21 metų numatyta visų susitarimų su trečiųjų šalių, su trečiosiomis šalimis ir tų susitarimų peržiūra, kaip laikomasi duomenų apsaugos taisyklių Man labai įdomu, kaip bus su duomenimis nuo lapkričio pirmosios dienos iš Junktinės karalystės. Junktinė karalystė tuo metu jau bus trečioji šalis ir negalima laukti, kol bus sudaryta kokia nors sutartis. Asmens duomenų tvarkymo požiūrių turi būti kažkas tai daroma tuo atveju, jeigu iki lakurčio pirmosios nebus susitarta. Ačiū. Dėkuoju toliau ponia Kiničiai iš Europos parlamento. Prašome. Dėkuoju, dėkuoju ponia pirmininkė. Aš paprašiau žodžio antrą kartą, todėl kad aš norėčiau padėkoti ponui Lopes Agijar už tai, kad jis uh, pradedant šią mūsų susitikimo sesiją, priminė mums apie Džanį Butarelį. Aš su juo dirbau 30 metų ir aš manau, kad iš tikrųjų jis labai svariai prisidėjo prie to, kad būtų stiprinama Europos domino apsaugos priežiūros pareigūnų institucija ir už tai esu tikrai jums labai dėkinga. Išklausome pasisakymus ir dėkoju jums už jūsų darbą. Dėkoju už tai, kad patikėte mums informacijos taip pat kuri mus domina. Aš norėčiau jūsų paklausti apie FIU tinklą. Tai yra tinklas, kuri da, uh, kuris vienyje finansinės institucijų, finansinės informacijos institucijų, institucijas. Tai yra techninė priemonė, labai svarbi ir ji turi padėti mums keistis informaciją, kartu plėtojant ir e, sieną sistemą. Taigi, išvilgiant į rekomendacijas ir į duomenės, kuris pateikė Europolas, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip galima būtų patobulinti, gal pakeisti tą finansinės informacijos. Ta, ta, finansinės žvalgybos padalinių darbą. Ypač galvojant apie tai, kaip galima būtų geriau gyvendyti 2019 metų direktyvą dėl keitimos informacija tarp finansinių institucijų ir teisėsaugos institucijų. Ir žinome, kad finansinės institucijos vis aktyviau dalyvauja atliekant tarptautinių nusikaltimų tyrimus. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju toliau ponia Deilį iš Europos parlamento Ačiū, ponė Pirinkė, aš neseniai tik pradėjau dirbti šioje grupėje ir vis bandau įsiaiškinti, kaip veikia ir kaip bendradarbiauja Europolas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija. Jeigu pažvelgsime Europo, Europolo instituciją ir pažiūrėsime, pažiūrėkime, kai tvarkome yra informacija susijusi su migrantais, ypač migrantų antplūdžių prieimimo e, taškuose. Da, lab, viskas labai painu, kaip viskas veikia. Kiek aš suprantu, Frontexas atlieka apklausas, ar jie uh, esama rizikos veiksnių, tuomet Interpolas gali atlikti patikrinimą. Uh, arba Europolas tą gali padaryti, bet kokie tai yra patikrinimai, tikrinti pirštų anspaudus ar duomenų bazės, ar tai yra tik tai konsultacinio pobūdžio patikros ir kaip, pavyzdžiui, galima būtų užkirsti užtikrinti, kad tie asmenys, kurie bėga nuo politinio persekiojimo, nenukentės. Taigi, ir kas atsitinka tuo metu, jeigu, pažiūrėjau, Europolas pasako taip, kad tas asmo potencialiai gali kelti grėsmę mūsų saugumui, kas vyksta tuomet, ką daro Frontexas, kaip tai reaguojama ir ar buvo pateiktos kokios nors rekomendacijos, kaip galima būtų tą sistemą tobulinti. Ir kaip atsižvelgiama taip pat ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijas. Kaip Jums atrodo, ar į tas rekomendacijas atsižvelgiama? Ar atsižvelgiama taip pat ir rekomendacijas kai ką pakeisti, ar gal tai nėra reikalinga? Ir dar vienas dalykas - teroriz, terorizmo finansavimo veikla. Ar aš gerai suprantu, kad jūs ketinate skelbti visą su tuo susijusią informaciją, ar jūs ketinate ją šį, e, pirmiausia atredaguoti? Ir toliau skundai. Kokiais atvejais skundais nėra nagrinėjami? Tai yra laikoma, kad jie nėra, yra netinkami nagrinėti. Dėkuoju. Ačiū. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Viverovskijai. Prašome. Labai ačiū, aš pasistengsiu atsakyti į man patiktus klausimus ir pirmiausia, duomenų da, saugojimo klausimas. Tas pat klausimas buvo man užduotas lybė komitete. Na, mano požiūris šiek tiek skiriasi nuo bendro požiūrio į privalomą duomenų saugojimą ir kai kurios uh, uh, kitus aspektus. Aš galiu pasakyti Jums tik tai, kaip e, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas e, galėtų vertinti tokią situaciją. Europol požiūris yra kitoks be abejo. Mes manome, kad domenų saugojimas yra dalykas, kuris egzistuoja. De, tik tai galima kelti klausimą, kiek pri, privaloma gali būti tokia sistema, pagal kurią privaloma saugoti duomenis ir kas gali naudotis tais duomenimis. Kokios institucijos kokios tarnybos, siekiant kokių tikslų, atliekant kokius tyrimus. kas turi galimybę ieškoti, aktyviai ieškoti ko nors toje duomenų bazėje, siekiant išaiškinti, nusikal... E, ištirti nusikaltimus, ar ieško kokiu nors, pavyzdžiui, kokiu įrodymu, tam, kad galima būtų atlikti tyrimą dauguma čia esančių žmonių da, žino, kad e, šiuo metu taip pat vyksta diskusija ir teisingumo teisme e, šiuo klausimu. Ir žinome, kad buvo nagrinėjama byla, e, kurios metu buvo, buvo nagrinėjimas keturių institucijų pateiktas skundas dėl Europos tai, taikomos praktikos ir Teisingumo teismas priims savo sprendimą dėl to. O šiuo metu galėčiau tik pasakyti, kad duomenės nėra saugomi. Uh, didelių mastų, nėra masinio to daugiau duomenų e, išsaugojimo privalomo. Ir būtent dėl to valstybės narės ir teikia Europolo duomenų bazai visiškai skirtingus duomenis. Yra didelis skirtumas tarp tele duomenų ir meta duomenų. Ir mes tam skirime nemažai laiko visiems šiems klausimams. Toliau finansinių nusikaltimų ir srautų atsiekimo sistema. Mes žinome, kad tos institucijos, kurios dalyvauja šiame susitarime, be abejo turėtų dalyvauti peržiūrint šį procesą. O tas peržiūros procesas prasidėjo po to, kai įsigaliojo naujasis duomenų apsaugos reglamentas. buvo atliktas patikrinimas ir ataskaita bus paskelbta. Toje ataskaitoje yra viena tech, rekomendacija techninio pobūdžio ir mes ją ištrinsime. Tai yra viena techninio pobūdžio rekomendacija. Po to yra dar septynios kitos rekomendacijos. Ir jos bus paskelbtas, tokie sprendimą priėmėme. Toliau Brexitas. Brexitas sukelia problemų, nes akivaizdu, kad jei bus Junktinė karalystė iš to susitari, sus, susitarimu, tuomet dalį problemų mums pavyks įspręsti, o jei be susitarimo, tuomet tas problemas mums teks spręsti ko gero sugalvojant kažkokį modelį, pagal kurį Europos galėtų bendradarbiauti su Junktinė karalystė. Čia įmanomi du scenarijai. Pirmasis e, numatyti, kas galėtų įvykti e, saus, spalio 31 dieną, nurodyti konkrečiai, kokius duomenės gali de, e, išsaugoti Europolas ir ką gali perduoti, ko negali perduoti Junktiniai karalystiai. Tas dokumentas šiuo metu yra rengiamas Ir mes be abejo pasistengsime užtikrinti, kad ir Europolas, ir valdyba galėtų jį patvirtinti iki numatyto termino. Ir mes be abejo visi esame susirūpinę. Mes norime, kad teisėsaugos institucijos ir Europolas galėtų bendradarbiauti veiksmingai po išstojimo, atsižvelgianti tai, kad jau pačią pirmą dieną po išstojimo mes dar neturėsime to susitarimo, kuris nustatys e, būsimus ES ir Junktinės karalystės santykius. Taigi šie dalykai yra rengiami šiuo metu. Kartu mes kalbame ir apie galimybę. Taikyti įvairius bendradarbiavimo modelius, kurie būtų pagristi mūsų da, uh, patirtimi keičiantis duomenimis su trečiosiomis šalimis. Be abejo, tie dalykai yra susiję ir su diskusijomis dėl aštuonių šalių ir taryba galės dar viską gerai aptarti. Aš kalbu apie artimųjų rytų šalis, bet šiuo metu mes. Uh, Neturime dar informacijos apie tai, kaip bus keičiamas bendarbiavimas su tomis šalimis. Mes tik žinome, kad neformalios dėrybos tarp Europos komisijos atstovų ir minėtų trečiųjų šalių pradėtos dėl terorizmo finansavimo tendencijų tinklo. Galiu pasakyti, kad operacijos, kurios e, veikia pagal to tinklo veiklą, yra susijusios su, su duomenimis tų asmenų, kurių ratas yra didesnis nei e, e, tie asmenys, kurie patenka į Europolo kompetenciją. Ir Akivaizdu, reikia atsižvelgti, daryti viską, kad bendradarbiavimas būtų įmanomas, tačiau kartu būtina vis dėlto ir laikytis duomenų apsaugos nuostatų. So just, you, you can go. I will answer okay. with. Uh, so th this will be the occasion to see the smooth collaboration between the EDPS and the ECB on these. E Jūs uh, klausėte taip pat ir apie tai, kaip mes bendradarbiaujame, kaip bendradarbiaujame su nacionaliniais, uh, uh, uh nacionalinėmis institucijomis. Dabar uh, Dėl FR tinklą. Tai yra tinklas, kurį administruoja valstybės narės. Jis yra pagrystas dvišaliais susitarimais, pagal kurios numatyta keistis informacija. Taigi e, techninė infrastruktūra, kuri buvo sukurta pasirašantos susitarimus, atitiko tokį modelį ir ji taip pat buvo. Da, a, pagristas ir techninėmis galimybėmis, kurios e, buvo tuo metu. Ir iš tikrųjų informacijos ten yra labai daug. Ir ta, e, e, ta finansinė žvalgybos padalinių sistema nebesusitvarko. Ir mes galime veikti kaip ta techninė institucija, kuri gali sutelkti savo rankose uh, techninę pusę, per, e, naudojant sieną taip pat e, element, sistemą, iš esmės nekeičiant bendros visos sistemos. Kaip ir sakė ponas Viverovski, Reikia nepamiršti, kad tuo atveju, jei tam tikros operacijos viršė numatytą ribą, tuomet paleidžiamas yra visas procesas ir taip yra pildoma ta, ta finansinė žvalgymos padalinių tinklo informacija. Bet ne visuomet tai yra susijęs su konkrečiais asmenimis. Antra, mes nagrinėjame Europolo įgaliojimus. Europolas gali nagrinėti tik informaciją susijusią su įtariamaisiais, bet problemų iškyla tuo met, kai Mes bendraujame su valstybėmis narėmis, mes matome, kad pagal kai kurias nacionalinės sistemas nėra numatyta apibriežti, nėra apib... įtariamojo apibrėžimo. Ir dėl to kyla kartais problemų dėl teisinio pagrindo, pagal kurį galima būtų naudotis tą informaciją. Taigi mano, klau, mano sakymas būtų toks iš dviejų dalių. Viena vertus negalima teisinės problemas spręsti techninėmis priemonėmis. Kaip aš jau minėjau, pagrindinis klausimas yra, kokios ateities jūs norite, da, a, a, ko, pagal kokį teisinį pagrindą galėtų veikti tas finansinės žvalgybos padalinių tinklas. Ar tai būtų techninių paslaugų susitarimas, ar kitoks susitarimas, bet akivaizdu, kad reikės prižiūrėti uh, visą tą veiklą. Šiuo metu tokios priežiūros sistemos nėra. Ir dar reikia sutvarkyti teisinę šio klausimo pusę. Taigi aš pasisakyčiau už tai, ką. Tai arba reikia sukurti tokią techninę sistemą, kuri atitiktų dvi šalį tos finansinės žvalgybos padalinių tinklo uh, pobūdį arba reikia sugrįžti prie da, projektavimo darbų stalo ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų iš esmės pakeisti visą tą sistemą tam, kad kai kuriuose valstybėse narise finansinės žvalgybos padalinių statusas būtų geriau apibrėžtas. Nes tai, kad teisinėje sistemoje šiandien yra spragų, kelia problemų. Ir Kai kas teigia, kad tas dvišalės tos sistemos pobūdis padeda išvengti tam tikrų problemų, bet aš manau, kad iš tikrųjų taip nėra. Aš manau, kad reikia teisinės spragas užpildyti. Tai be abejo yra tam tikrų problemų, kurias, techninių problemų, kurias reikia spręsti skubiai, bet man atrodo dar svarbiau yra vis dėlto sutvarkyti teisinę visų to klausimo pusę. Labai trumpai norėčiau sakyti jūsų klausimą apie tuos migrantų prieimimo centrus, vadinamosius hotspots. Uh, Mes galime atsakyti raštu į tą klausimą. O dabar aš norėčiau tik pasakyti, kad ir Europolas, ir Frontexas bendradarbiauja su nacionalinė policija. Ir Europolas nagrinėja prašymus, kuriuos gauna iš nacionalinių institucijų, pirmiausia, iš nacionalinės policijos. Ir valstybės narės turi turėti. Uh, uh, prieigą prie da, uh, informacinės sistemos. Ir akivaizdu, kad Europolas turėtų turėti prieigą tik prie duomenų apie tariamuosius. Bet jūs dar klausėte ir apie trečiųjų šalių galimybę naudotis tą sistemą, ir tai yra sudėtingesnis klausimas, ir mes į jį sakysime raštu. Antras dalykas. Jūs taip pat teiravotės, kaip nagrinėjami skundai Skundai labai dažnai yra susijęs su tuo, kad Europolas turi nepakankamai duomenų. Pavyzdžiui, de, asmenių nebuvo suteikta visa informacija, kuria apie jį yra laikoma Europol duomenų bazėse. Ir aš pasakyčiau, kad pusė skundų yra nepriimtini, dažniausiai dėl to, kad jie yra adresuoti netinkamai įstaigai. Gerbamasis profesorius Pellegrinį, gerbamasis ponė De Viverovski, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus ir kolegos, dėkoju Jums taip pat už gerus klausimus ir geras pastabas. Na kągi, mes dirbome puspenktos valandos. Diskutavome, kalbėjomės ir tikiuosi, kad tas susitikimas buvo naudingas. Dėkuoju Jums už Jūsų dalyvavimą, už Jūsų dėmesį, už Jūsų bendradarbiavimą. O dabar norėčiau tik tai priminti Jūs, kad e, visus Jūs e, kviečiame į prieimimą Jūs kviečia Europos parlamentas, tas priėmimas vyks visai netoli, čia šalia Europos parlamento, esančiame pastate, bet jeigu jūs nežinote, kaip tenai nueiti, aš galiu jums pranešti, kad salės darbuotojai ir kai kurie kiti mūsų darbuotojai galės jūs palydėti į Europos istorijos namus. Šis prieimimas bus dar viena proga mums pratesti pradėtas diskusijas. pabendrauti neformaliai. Be to mes galėsime išklausyti komisijos nario atsakingo už saugumą kalbą. Mus kreipsis Julian King su trumpa kalba. Ir aš taip pat norėčiau Jums pranešti, kad rytoj 9 val. mes tęsime darbą šioje salėje. Prašau nepamesti savo pažymėjimų nes tai yra jūsų tapatybės nustatymo priemonė ir būtent pasinaudodami tuo pažymėjimu jūs galėsite patekti ir į Europos istorijos namus ir sugrįžti rytoj 9 val. į šią salę. Dėkuoju, iki pasimatymo.